Gerbėmėjai, turbūt jau galime pradėti darbą. Kai pirmiausia dar kartas visus sveikinu atvykusius, pirmasis e, darbo tvarkės punktas, e, dėl jo pastabų niekas nepateikė, kai dėl vertimo, vertimas į 15 kalbų, kaip e, sekretorius išsiuntė jums visa, visomis kalb, visais kalbiniais variantais 2018 metų reglamento 848 mm, parlamento tarybos dėl mm, saugomų produktų ženklinimo ir taip pat 2007 mm, metų e, tarybos direktyva. E, jums e, tas dokumento projektas buvo išplatintas. Ir e, kai kurie kolegos informavo mus, kad pastabos buvo suderintos su taryba ir komisija dėl 54, 54 puslapis mano minimo teisės akto dalis, tai čia yra tik tai techninio pobūdžio pakeitimas ir 231 turėtų būti tik pritarta plenarinėme posėdėje, jeigu bus pritarta e, atitikamuose komitetuose, jeigu niekas neprieštarauja. Taigi, <clears throat> pabaigoje mūsų posėdžio prieš pereinant prie aštunto punkto, prie uždarų durų posėdėje, aš turiu pasakyti, jeigu pastabų nebus, tai tuomet mūsų komitetas bus pritartas, bus patvirtinęs e, šį pakeitimą. Na ir dabar pereikime prie balsavimo. Es vykdomo rizikos, rizikos vertinimo maisto grandinė skaidrumas ir tvarumas. Ponas Andriu prašo žodžio, prašome žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, porą pastabų prieš pradedant balsavimą. Dėkui, kad suteikėt žodį pirmiausia. Na, aš dar neturiu balsavimo kortelės, bet man ją atneš. Jau antras dalykas, aš norėjau atsijimti savo pasiūlymą 119. 119 pakeitimas. Prašyčiau, kad jūs paskelbtumėte tai prieš balsuojant dėl šio konkretaus pakeitimo pasiūlymo. Labai gerai, labai ačiū. Ir pras, pirmiausia, balsavimas dėl ENVI nuomonės ES e vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas. Ir tai yra teisės aktas dėl maisto produktų. Nuomonės referentė yra ponia Karenbach. Taigi sveikiname nuomonės referentę ir <clears throat> jau e, jūs tą dokumentą mums parengėte ir dabar suteikiu žodį jums. Herzliches Dankeschön. Äh, ich bin davon überzeugt, dass es hier um eine wichtige Änderung geht, nämlich die Transparenz. Na, tai yra labai svarbus pakeitimas, užtikrant skaidrumą. Ir atsižvelginti tai, kad yra daug klausimų darbo tvarkėje, iš karto pereikime prie balsavimo. mikrofoną. Mikrofoną. Atsiprašau, sako pirmininkas. Taigi pereikime prie balsavimo. Kompromisas A. Balsuoti pradedame. Pradedame balsuoti dėl kompromiso A. Laukime, kol ateis pono kortelė, bet laukti nedaug liko. Puiku, balsuoti baigėme, malonu, kad visi balsavo. Dėkoju, dabar dešimtasis pakeitimas. Ponios nuomonės preferentės, kas už, vienuoliktas, kas už, pritarta, šimtas trečias, kas už, prieš, atmesta, šimtas penktas už, prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedama dėl 105 pakeitimo. Balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta. 104 kas už. Pritarta. 106 už. Prieš. Atmesta. 12 kas už. Prieš patikrinkime. Dvyliktas pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl 107. Kas už 107 pakeitimą? Kas prieš? Balsuoti pradedam. Baigiame. pritarta. 108 už, prieš, atmesta. 13 kas už, pritarta. 14 už, prieš, pritarta. 15 už, prieš, pritarta. B kompromisas, pradedame balsuoti dėl B kompromiso. Baigėme balsuoti. Pritarta. 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. 16 pakeitimas, kas už, pritarta. Vienas, vienas, septyni. Ne. Vis dėlto dėl C kompromiso. Pradedame balsuoti dėl C. Pradedame. Baigiame balsuoti. Na, buvo sumaišties, taigi dar kartą balsuojame dėl C kompromiso. Pradedame balsuoti dėl C kompromiso. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 18 pakeitimas nuomonės referento. Kas už 18? Pritarta. 19. Kas už? Prieš. Patikrinkime. 19 pakeitimas. Patikrinkime dėl 19. -ojo. Tikriname. Balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 119. Taigi, ponas Standžiu atsiemė. Dabar pereikime prie 120. Kas už? Prieš? Atmesta. 121 už? Prieš? Atmesta. 122 už, pritarta, 123 už, prieš, atmesta, 124 už, prieš, atmesta, 125 už, pritarta. CAD kompromisas pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtas dvidešimt šeštasis pakeitimas kas už, prieš, atmesta, šimtas dvidešimt septyni už, prieš. Atsiprašau, reikia patikrinti. 127 pradėm balsuoti. Baigėme balsuoti. atmesta. 128 už, prieš, atmesta. 129 už, prieš. Tikrinkime, 129 pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 130 už, 130 už, pritarta, 20 už, prieš, na atsiprašau, 130, e, dabar 120, net balsuojant dėl 20, kas už 132 pakeitimą, kas už, prieš, atmesta, 131 už, pritarta, 133 kas už, prieš, atmesta, 134 už, pritarta. Nereikėjo balsuoti dėl to mm, pakeitimo, kadangi 130 buvo pritarta, atsiprašau. Nereikėjo mm, dėl šito pakeitimą balsuoti, nes priėmus 130 nebereikėjo. Dabar kompromisas E. Kompromisas E. Balsuoti pradedam. Baigiame. Pritarta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 137 ir 138 už, prieš, Patikrinkime elektroniniu būdu 136 ir 7. Pradedam balsuoti. Baigiame. Pritarta. 137 ir 138 pakeitimai. Pritarta. Taip, tik pritarta. Jeigu 22 buvo pritarta, reikėjo dėl 23 balsuoti, o ne dėl šio pakeitimo. Taigi, na, seniai e, jūsų nematėm, tai turi teisę suklysti. Dabar 23 pranešėjo pakeitimas, kas už? Pritarta. 24, kas už? prieš, atmesta. 139 pakeitimas už, prieš, atmesta. 140 kas už, prieš. Patikrinkime, pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. F kompromisas pradedame balsuoti. Kompromisas F pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar pakeitimas. Dabar G kompromisas. Pradedame balsuoti dėl G kompromiso. Pradedame. G kompromisas. Mm, gerbėmieji. Na, nereikia kartoti, nes kompromisui buvo pritarta. Dabar kompromisas H. Pradedame balsuoti dėl H kompromiso. Pradedame balsuoti. Kompromisas H. Balsuojame dėl H kompromiso. Baigėme balsuoti. Sekundėlę. Viskas gerai, tai tvarkoji. Taigi dabar galime pereiti prie 100, tai yra 27 pakeitimo, pranešėjo pakeitimas, kas už pritarta. 157 pakeitimas už prieš atmesta. Taip, atmesta. 28 pakeitimas, pranešėjo pakeitimas, kas už, prieš, tikrinkime. 28 pakeitimas, pradedam balsuoti. <clears throat> Baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtas penkiasdešimt aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš? Patikrinkime. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 29 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Atmesta. 159. Kas už, prieš. Atmesta. 160 kas už, pritarta. Trisdešimtas pakeitimas, trisdešimtas už, prieš. Patikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 161 kas už, prieš. Patikrinkime. 161 pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta vienu balsu daugiau. 162 už prieš Na, atsiprašau, bet reikia balsuoti. 162 pradedam balsuoti. Tai baigiame. Atmesta. Trisdešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 163 kas už, prieš, atmesta. 164 kas už, pritarta. 165 už, pritarta. 100, patikrinkime 165, pradedame balsuoti. 165 pakeitimas, pradedame. Baigiame balsuoti pritarta. 166 kas už, pritarta. 32 pakeitimas kas už, pritarta. Į kompromisas 162 pritarta. Patvirtinta taip. Dabar į kompromisas. Baigi, pradedam balsuoti dėl kompromiso į. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar 168 pakeitimas. 168 už prieš. Patikrinkime 168. Pradedame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 34 pakeitimas. Kas už 34 pakeitimą? Kas už? Prieš. Atmesta. Atmesta patikrinkime. 34 pakeitimas. Tikrinkime. 34. Pradedame balsuoti dėl 34 pakeitimo. Pradedam. 34 pakeitimas. Taigi pradedame balsuoti dėl 34 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Atmesta. 171 kas už. Pritarta. 172 ir 113 kas už. Pritarta. J kompromisas pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti dėl J kompromiso, baigime balsuoti. Pritarta. Dabar 177 pakeitimas, pono Jor pakeitimas, kas už, kas už 177. Prieš atmesta. Nereikia tikrintis, Taigi 36 pakeitimas. 36 pakeitimas, kas už prieš atmesta. 37 kas už prieš atmesta. 38 už prieš atmesta. 39 pakeitimas, kas už prieš atmesta atmesta. 178 už, prieš, atmesta. 40 mm, už, prieš, atmesta. 179 už, prieš, atmesta. Patikrinkime, pradedame balsuoti. 179 pakeitimas, pradedam balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 41 pakeitimas, kas už? Prieš. Pritarta. 180, kas už? Prieš. Patikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienu balsu skirtumu. 30, 42, 42 kas už. Pritarta. 181 už. Pritarta. 182 kas už. Pritarta. Patikrinkime. 182. Pradedam balsuoti. 182. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 183. Kas už? Pritarta. 184. Ne, 188. 188. Kas už? Prieš. Patikrinkime, pradedame balsuoti. Atrodo pritarta, bet patikrinkime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 189. Kas už? Pirmininkas atsiprašo. 191. 191, atsiprašau labai jūsų, 191 pakeitimas kas už? Prieš? Patikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ką kompromisas? Pradedame balsuoti. Ką kompromisas pradedam balsuoti? Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar pirm... pono Tarabelo nuomonė ir kitų gerbimų e, parlamento narių pakeitimo, kas už, kas prieš, atmesta. 194, kas už, prieš, Patikrinkime. 194. Patikrinkime. 193. 193. Patikrinkime dar kartą. Kartoju. Tikriname 193 e, pakeitimą. 193. Pono Trabelas e, pakeitimo pasiūlymas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 194 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta, bet pasitikrinkim. 194 pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Taigi 195 kas už, prieš, atmesta, 196 ir 197 kas už, prieš atmestą. 198, kas už, prieš atmestą. Trečias punktas, 199. Ponas Kotkas už, prieš atmestą. 200 pakeitimas, kas už, prieš atmestą. 201, kas už, prieš atmestą. 202 už, prieš, atmesta. 203, kas už, prieš. Patikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta vieno balsų skirtumu. 204 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 205 pakeitimas. 205. Kas už? Prieš. Pradedame balsuoti. 205 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Pritarta. Nedidelė dauguma. 206. 206. Kas už? Prieš. Atmesta. 207. Kas už? Prieš? Pritarta. 208. Kas už? Prieš? Atmesta. 209. Kas už? Prieš? Patikrinkime. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. pritarta dviejų balsų skirtumų, dabar 210, kas už, prieš, atmesta. 211, pono Danten, kas už, pritarta. 212, jeigu patvirtinta, periname 213, taigi dabar 214 ir 13, kas už, prieš, patikrinkime. Balsuojam dėl 214 ir 13, 213 pakeitimų. Pradedam balsuoti, baigiam balsuoti. Pritarta. 215 pakeitimas, kas už, prieš. Tokia pačia dauguma pritarta. 216 pakeitimas, kas už, prieš Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 217 už. Prieš. Pritarta. 218 už. Prieš. Atmesta. 219 už. Prieš. Atmesta. 220 20 kas už, prieš, atmesta. 221, 221, pono Šrajer, kas už, prieš, pritarta. 222, kas už, pritarta. 223, kas už, pritarta. 224, kas už, pritarta pritarta. 225 už pritarta. 226 už pritarta. Dabar 53 ponio Zuanos. Kas už, prieš. Patikrinkime, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Pranešėjo pakeitimas, kas už? Prieš. Patikrinkime, pradedame balsuoti. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 54 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atsiprašau, sako pirmininkas. L kompromisas. Pradedam balsuoti. Pradedam balsuoti kompromisas L. Baigime. Kompromisui pritarta. Dabar. Prašome. Tuomet pakartokime balsavimą dėl trečiojo pakeitimo. Trečias pakeitimas. Kas už trečią pakeitimą pritarta? 58. Kas už? Prieš? Atmesta. 59. Už? Prieš? Patikrinkime. 59. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 60 už. Prieš. 60 atmesta. 61 kas už. 61 pritarta. 62 už. Prieš. Atmesta. 63 už. Prieš. Atmesta. 64 už prieš atmestą, 65 už prieš atmestą, 66 už prie, pritarta, 67 už prieš atmestą, 68 už prieš atmestą, 69 už pritarta, 70 ir 71 pakeitimai kas už prieš atmestą pritarta. 72 už. Septyniasdešimt ketvirtas, iš tikrųjų, septyniasdešimt ketvirtas už, septyniasdešimt ketvirtas už pritarta, septyniasdešimt trečias, ponios pranešėjos, kas už septyniasdešimt trečią pakeitimą, kas už, prieš, patikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame. Pritarta. 74. Ketvirtas pakeitimas, kas prieš? Patikrinkime. Baigėme balsuoti. Pritarta. N. M kompromisas. Ne, 80, 80. Kas už 80 pakeitimą? Prieš? Buvo pasakyta nebalsuoti. Taigi dar kartą, 80 pakeitimas. Pono Tarabelo, Nočil. Pakeitimas kas už? Prieš. Atmesta. 81 pakeitimas kas už? prieš, atmesta. Patikrinkime 81. 81 pakeitimas. Pradedame balsuoti. 81. Baigiame. Pritarta. 82 pakeitimas. Kas už? Prieš. Atmesta. 83 pakeitimas už. Prieš. Patikrinkime. 83 pakeitimas. Pradedame balsuoti. 83 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 84 kas už. Pritarta. 85 kas už. Pritarta. 87 už, prieš, atmesta. 86 kas už, prieš, atmesta. 80 patikrinkime 86. Pradedame balsuoti. 86 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Vienu balsu daugiau. Dabar septintasis pakeitimas. Septintas pakeitimas, kas už septintą pakeitimą. Pritarta. Devyniasdešimtas, kas už. Prieš. Atmesta. Devyniasdešimt pirmas, kas už. Pritarta. Devyniasdešimt antras, kas už 92 pritarta, 93 už pritarta, 94 už pritarta, 95 už pritarta, 8 pakeitimas kas už prieš. Patikrinkime, 8 pakeitimas, nes neaiškus buvo balsavimas. Baigiame balsuoti. atmesta. 96. Kas už? Kas prieš? Pritarta. 97. Kas už? Pritarta. Gerbėmieji, dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimas. Su pakeitimais. Minutėlė, minutėlė, reikia pasitarti. Gerai, pasiruošę, balsuojam. Pradedam balsuoti dėl viso, visos nuomonės su pakeitimais. Balsuojame. Baigiame balsuoti. O dabar pereikime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Labai dėkoju visiems. Dėkoju. Ar ponė pranešėja nuomonės, mm, nuomonės referentė, ponė Kadenbach norėtų pasisakyti? Ar norėtumėt tarti žodį? Prašome. Okay. Um, our group voted against it because the main things that we wanted to achieve with Mums nepavyko pasiekti to, ko mes norėjome, todėl norėčiau atsimti savo pavardę iš šio pranešimo. Ačiū. No report. There is no report. There is no report. There is no report. So it's no problem. No, c'è nessun voto. Okay. Taigi nuomonė buvo atmesta, taigi nėra, nėra reikalo atsinti pavardę. Dabar pereikime prie ketvirto darbo tvarkės punkto. Pasiūlymas dėl Europos parlamento tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Europos horizontas ir su jie susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių, kiek tai susijęs su programa. Nuomonės referentė yra ponė Elsi Katainen. Ir balsuosime dėl dviejų nuomonės projektų, ketvirtas ir penktas punktai. Na, bet, na, ga, galim suteikti žodį poniai pranešėjai nuomonės referentijai, kadangi yra salėje, tai prašome žodis jums. Kiitos puheenjohtaja, paikalla ollaan ja tämä onkin oikein. Ačiū Pirmininkė. Iš tiesų, pats laikas pabrėžti, kaip svarbi yra šita 10 milijardų eurų suma maisto produktų gaminimui užtikrinti. Ir šiomis dviejomis nuomonėmis mūsų komitetas išreiškia stiprią ir vieningą poziciją. Mes visiems pasiunčiame labai aišku signalą. Ir mes to ir siekiame. Ačiū. Mikrofoną. Atsiprašau. Taigi ta sritis, kur yra didesni ištekliai, daugiau lėšų skirta ir jeigu e, kalbėsime apie būsimąją programą, tai žemės ūkio dalyvavimas yra ypač svarbus. Aišku, dėl to mes labai džiaugiamės, dėkojame poniai e, pranešėjai ir perėm prie balsavimo. 23 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. Pirmas kompromisas, pradedame balsuoti dėl pirmojo kompromiso. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. pritarta. 26, ne 27, o 26 pakeitimas yra pakeitimas. Kas už 26 pakeitimą? Kas prieš? 26. Reikėtų ten pakeisti. 26. Kas už? Prieš? Atmesta. 27. Pakeitimas už? Pritarta. 28. Už? Pritarta. 29 už, pritarta. 30 kas už, pritarta. Antras kompromisas, pradedame balsuoti dėl antrojo kompromiso, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 33. Ponios Haibuš, kas už? Prieš. Atmesta. 34. Pakeitimas, kas už? pritarta. 35 pakeitimas, kas už, prieš, pritarta. Trečiasis kompromisas, pradedame balsuoti dėl trečiojo kompromiso. Baigėme balsuoti. Pereikime prie 38 pakeitimo, kas už 38, už prieš, atmesta, 39, kas už prieš, atmesta, 40 kas už, prieš, atmesta, 41 kas už, prieš, atmesta, 42 už, pri, pritarta, 43 už, prieš, atmesta, 44 už, pritarta. Ketvirtas kompromisas, pradedame balsuoti dėl ketvirtojo kompromiso. Pradedame, baigiame balsuoti, baigiame. Dėl ketvirto kompromiso. Dabar 48 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta, 49 už, pritarta, 50 pakeitimas, čia e, kreipiamės į ponę Makintają ir prašom jūsų, kad išsakytumėt pastabas. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Pakeitimas originalią savo versiją yra susijęs su asocijuotomis šalimis ir galimybė joms koordinuoti programą ir dalyvauti programuose, kaip ir numatyta pagal dabartinės Horizontas 2020 taisyklės. Tačiau mes teisiškai turėtume kalbėti apie asocijuotų šalių teisinės institucijas. Toks yra mano pakeitimas ir pranešėjas jį palaiko. Už tai aš esu jam dėkinga. Ačiū. Dėkujame. Dėkujame. <clears throat> Na, manau, kad paaiškinimas aiškus, taigi pereikime prie balsavimo, kas už 50 pakeitimą. Kas prieš? Atmesta. Ar kas nors buvo neaišku? Ar reikia balsuoti dar kartą? Nebuvo pastabų, dėkui. 51. Mikrofoną, ponė. Gal galėtume pasitikrinti, nes e, yra šiokios tokios painiavos tarp skirtingų frakcijų dėl 50. Prašome dar kartą išsakyti tą pastabą. Taigi, pradedam balsuoti dėl 50, kadangi mm, ponia prašo. Pradedam balsuoti. Pradedame balsuoti. Pradedam. Baigiame balsuoti. Atmesta. 51 pakeitimas. Kas už? Prieš atmesta, 52 kas už, prieš, atmesta, 53 kas už, prieš, atmesta, 54 kas už, pritarta, 55 kas už, prieš, atmesta, 56 kas už, prieš, atmesta, 57 kas už, prieš, atmesta, 58 58 kas už, prieš, atmesta. 59 kas už, prieš, atmesta. 60 už, prieš, atmesta. 61 už, prieš, atmesta. 62 kas už, prieš, atmesta. 63 kas už, prieš, atmesta. 64 kas už, prieš, atmesta atmesta, 65 kas už, pritarta, 66 kas už, prieš, patikrinkime, 66 pradedame balsuoti, 66 pradedame balsuoti, baigiame balsuoti, pritarta, 67, 67 kas už, prieš, atmesta, 68 kas už, pritarta. 69 kas už, prieš, atmesta. 70 kas už, prieš, atmesta. 71 nereikia balsuoti. Dabar konstatuojamosios dalis. Trečiasis pakeitimas. Ponios Makintaja ir Begra. Kas už? Pritarta. Ketvirtas už, prieš, atmesta, penktas, už, pritarta, šeštas, už, pritarta, septintas, už, pritarta, aštuntas, už, prieš, Patikrinkime aštuntasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Septintas. Gerai, dėl septinto pakeitimo pradedame balsuoti. Septintasis. Pradedam balsuoti. Balsuojame dėl septinto pakeitimo. Baigėme balsuoti. Pritarta. Aštuntasis. Kas už? Prieš. Atmesta. Devintas. Kas už? Pritarta. Dešimtas. Kas už? Pritarta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš. atmesta, 12 kas už, pritarta, 13 kas už, prieš, patikrinkime. Patikrinkime, <clears throat> baigiame balsuoti. Ai, bjaurybė. nu demokratiją. Dabar penktasis kompromisas. Pone Stagniu, prašome. Aš balsavau už jūs ir kartais mes laikomės tokios pačios nuomonės. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. Labai, labai jums ačiū. Kai atvažiuosiu į jūsų šalį, tai jums e, pavaišinsiu jūs kavą. O dabar penktasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl penktojo kompromiso. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, atmesta. 20, kas už, prieš, atmesta. 21, kas už, prieš, atmesta. 22, patikrinkime dėl 21 pakeitimo, pradedame balsuoti. 21 pakeitimas, pradedame. Baigiame balsuoti. Dėkoju. Dabar 22 pakeitimas. Kas už? 22 pakeitimas už. Prieš. Atmesta. Partinis balsavimas. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais, kuriems pritarta. Balsuojame, pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. O dabar penktasis e, darbo turkės punktas. Ar ponė pranešėja norėtų, e, kad tai dar norėtų kažkuo papildyti, kažką pasakyti dėl penkto darbo turkės punkto? Prašome. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valiokuntaa. Tältä valiokunnalta ei muunlaista tulosta olisi voinutkaan odottaa. Labai ačiū. Aš labai džiaugiuosi pasiektų rezultatų, iš tiesų pats geriausias įmanomas rezultatas pasiektas. Labai Jums ačiū, o dabar perėkime prie kito Jūsų rengiamo dokumento. Ir dabar kas yra už 61 pakeitimą pasiūlymą, kas už 61? Ačiū, pritarta. 62, kas už? Pritarta. 63, už? Pritarta. 64, už, prieš, patikrinkime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 65 dėl balsuoti nebereikia, dabar 66 pakeitimas. 66 kas už. Pritarta. 67, dėl jo nereikia balsuoti, 68, kas už, kas už 68 pritarta, 69. Patikrinkime, 68, pradedame balsuoti dėl 68 pasiūlymo, pradedame balsuoti. Baigiame. Dabar 69 pakeitimas, kas už 69 pritarta. 70 pakeitimas, kas už pritarta. Pirmasis kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 76 pakeitimas, kas už prieš atmesta. 77 kas už prieš atmestą, 78 kas už, prieš atmestą, 79 kas už, pritarta, 80 už, prieš atmestą, 81 už, prieš atmestą, 82 už, prieš atmestą. Patikrinkime, 82 pradedame balsuoti, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. <clears throat> Pritarta. Na, ponė, des kažkaip kitaip rodė. Dabar 83. 83 pakeitimas, viskas tvarkoja. 83, kas už, prieš, atmesta. 84. Kas už? Prieš? Atmesta. 85. Kas už? Pritarta. 80, 87. Kas už? Pritarta. 89. Ponios Hoibuš. Atsiprašau, sako pirmininkas. 89. 89 kas už prieš atmesta, 90 kas už pritarta, 91 už pritarta, 92 už pritarta, 93 kas už prieš atmesta. Patikrinkime, tikriname. Baigiame balsuoti atmesta. 93. <clears throat> 93. Kas už, prieš, atmesta. 95. Kas už, pritarta. 96. Už, pritarta. 97. Už, pritarta. 9. Nereikia dėl 98. Dabar šimtasis, šimtasis kas už, pritarta. Šimtas pirmas pakeitimas, kas už, prieš. Patikrinkime, šimtas pirmas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 102. Kas už 102 pakeitimą? Prieš. Atmesta. 103, kas už, prieš atmesta. 104, kas už, pritarta. 105, kas už, pritarta. 106, kas už, prieš atmesta. 107, kas už, patikrinkime dėl 106, balsuojame dėl 106, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti dėl 106. atmesta, 107 kas už, 107 pritarta, 108 už, pritarta. Ir pirmasis pakeitimas, kas už pirmąjį pakeitimą, pritarta. Antrasis kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. pritarta. Dabar trečiasis kompromisas. Pradedame balsuoti dėl trečiojo kompromiso. Balsuojame, pradedame. Baigiame balsuoti. Baigiame. Pritarta. Dabar ketvirtasis kompromisas. Pradedame balsuoti dėl ketvirtojo kompromiso. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar kompromisas penktasis. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti dėl penktojo kompromiso. Baigiame. Kompromisui pritarta. 129 ponios Hoibuš pakeitimas, kas už, prieš atmestą. Šeštas pakeitimas. Patikrinkime 129. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už šeštą, šeštą pakeitimą pritarta? 130 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patikrinkime. 130 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, septintas kas už, pritarta. 131 kas už, pritarta. Aštuntas kas už, pritarta. Dabar balsuojam dėl šeštojo kompromiso, pradedame balsuoti, baigiame. Pritarta. Šimtas trisdešimt šeštas pakeitimas, kas už, kas už, pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, pritarta. Septintas kompromisas, pradedame balsuoti. Pradedame, baigiame balsuoti. Pereikime prie 140 pakeitimo, kas už 140, prieš Na, ponė Kaputo, mm, jeigu norit kryptis į koordinatorius, tik kelkit ranką. Kas už 140 pakeitimą? Kas už? Kas prieš? Atmesta. 13 pakeitimas. 13 pakeitimas, kas už, pritarta. 141, kas už, pritarta. 14 pakeitimas, kas už, pritarta. 142 už pritarta, 15 kas už pritarta, 143 kas už pritarta, 144 už prieš patikrinkime, 144 pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti, pritarta. Dabar 16 pakeitimas, kas už, pritarta. 17 pakeitimas, kas už, pritarta. 145, kas už, prieš, atmesta. Aštuntas kompromisas, pradedame balsuoti dėl aštunto kompromiso. Pradedame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 151 pakeitimas. Ponios Hoibuš, kas už? Prieš. Pritarta. 152, kas už? Pritarta. Devintas kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame. Perkime prie 158 pakeitimo. Kas už 158? Prieš Atmesta. 19 pakeitimas, kas už? Pritarta. 161. Pone Sandra, kas už? Pritarta. 100. Patikrinkime. Patikrinkime. 161. Pradedame balsuoti. Baigiame. nedidelė daugumą, bet atmesta. 162, kas už, prieš, atmesta. 163, kas už, pritarta. 29, 20, kas už, pritarta. 21, kas už, pritarta. 21. Patikriname, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Na, prašom pasitikrinti. Viena iš socialistų kortelių turėtų būti išimta iš e, balsavimo mašinos. Baigėme balsuoti. Ne, ponė pirmininkė, viena SND e, kortelė turėtų būti išimta prieš baigiant e, balsuoti, nes vienu balsu yra per daug. Ne, ne, viskas gerai. Okay. Turiu įtylybę balsuoti, tai mane reikės pakeisti. Na, kadangi ponė balsuoja kartu su Libė, tai e, viskas tarkoja. Dėkojame, kad dalyvavote ir dėkui už balsavimą. Aš labai prašyčiau ta pirma eilė iš kairės. Prašyčiau kelti rankas. Dabar A kompromisas. Pradedame balsuoti. Zamykam. Baigiame balsuoti. Pradedame balsuoti dėl A kompromiso. Pirmininkas atsiprašo, 70 pritarta. Dabar 168 pakeitimas. Kas už? Prieš atmesta. 23. Kas už? prieš. Patikrinkime. Pradedame balsuoti 23 kompromisas. Baigiame. Pritarta. 169 pakeitimas kas už. Pritarta. 24 kas už. Pritarta. 170 už. Prieš. Atmesta. 171 kas už prieš. Patikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 kompromisas. Pradedame balsuoti dėl 11 kompromiso. Pradedam. Baigiame. pritarta. 176 pakeitimas, kas už, pritarta. Pritarta. Dabar 178. Pone Agniu, prašome. Pirmininkė, Galbūt e, įvyko klaida, bet e, mano balsavimo sąraše pasakyta, kad reikėjo balsuoti dėl 174 pakeitimo, o balsavome dėl 176. Buvo popravka kompromis. 11 kompromisas. Jūs esate teisus, ponė. na, tai tikrai reikės išgerti kavos. Na, kaip e, turiu pasakyti, kad labai jums dėkoju, labai ačiū. Žinosiu ateityje. Vienas, septyni, keturi. Kas už? Vienas, septyni, keturi. Prieš? Atmesta. Mm, dabar 176 pakeitimas pono kaputo. Kas už pritarta? 1 178. Ponios Hoibuš, kas už, pritarta. 179, kas už, pritarta. 180 už, prieš, atmesta. 181 už, pritarta. 182 už, pritarta. 183 kas už, prieš, atmesta. 184 kas už, prieš, atmesta. 185 kas už, prieš, atmesta, 186 kas už, prieš, atmesta, 187 kas už, prieš, atmesta, 188 kas už, prieš, patikrinkime, 188. Būtent dėl to ir tikrinam. Baigiame balsuoti. Atmesta. Na, matote, kokia, koks nedidelis balsų skirtumas. 26, kas už, pritarta. 189, kas už. 26 tam pritarė, dabar 189, kas už, pritarta. 27, kas už, pritarta. 190, kas už, pritarta. 28, kas už, pritarta. 29, kas už, pritarta. 191, kas už, pritarta. Nereikia. 30, kas už, prieš, atmesta. 31 už, prieš, atmesta. 192, kas už, pritarta. 32, kas už, prieš, atmesta. Dvyliktas kompromisas, pradedame balsuoti. Pradedam. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 198 pakeitimas, kas už. Pritarta. 199, kas už. Prieš atmesta. 200, kas už. Prieš atmesta. 34, kas už. Pritarta.

38 už, pritarta. 207 už, pritarta. 208 kas už, prieš, atmesta. 209 kas už, prieš, atmesta. 13 kompromisas, pradedame balsuoti. Pradedame, baigiame balsuoti. pritarta. 213 kas už, prieš, atmesta. 40 kas už, prieš, pritarta. 214 kas už, pritarta. 215 kas už, prieš, atmesta. 41 kas už, pritarta. 216 už, prieš, atmesta. Patikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 217, kas už. Pritarta. 42, kas už. Pritarta. 43, kas už. Pritarta. 44, už. Pritarta. 218, už. Pritarta. 45, kas už pritarta. 219 kas už pritarta. 46 už pritarta. 220 už pritarta. 47 kas už pritarta. 221 kas už prieš atmesta. 222 kas už pritarta. 223 kas už prieš Patikrinkime, pradedame balsuoti. 223. Baigiame. Atmesta. 224. Kas už? Prieš. Atmesta. Dabar 48. Kas už? Prieš. Atmesta. 49. Už. Pritarta. 50. Už. Prieš. Atmesta. 51. Už. Prieš. Patikrinkime 51. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 14. Kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 15. Kompromisas. 15. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 59 pakeitimas. 59. Pono būdos, kas už, pritarta. 60. Pono kaputo, kas už, pritarta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Pradedame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dėkojame. Ar pranešėjas nori pasisakyti, jeigu ne, tai tuomet dėkojame. Pone Katainė, labai ačiū Jums dvi įdomios nuomonės ir svarbios. Ir dabar dar kartą dėkui ir perėminame prie šešto darbo tvarkės punkto. tarifinių kvotų nustatytų sąjungai skirtame PPO sąraše. Na, Pona Tarabela, aš labai atsiprašau. Dėkuoju, ponė. Aš kaip šešėlinis pranešėjas e, turiu pasakyti, kad 24 pakeitimas, 24 pakeitimą mes atsijimame. Čia apie ankstesnį ar apie dabartinį balsavimą? Apie šį balsavimą. Taigi prieisim prie šito dalyko. Aš kalbu apie šitą, e, apie kurį balsavome ir kaip e, e, šešėlinis pranešėjas, aš prašau, kad būtų atsimtas 24 pakeitimas. Gerai, dėkui. Ir dabar pora išanginių žodžių. Tarifinių kvotų nustatytų sąjungai skirtame PPO sąraše paskirstumas po Junktinės karalystės išstojimo iš sąjungos ir dalinis tarybos reglamento 2021-2027 numeris 32 2000 keitimas. Ponas Makarfi yra nuomonės referentas, taigi prašome žodis jums. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų bendradarbiavimą, įsitraukimą į darbą, taip pat ir darbuotojams, kiekvienam iš jų vykdant savo pareigas daug jie nuveikė. Ypatingai norėčiau padėkoti Aileen Skolin iš savo biuro, taip pat sekretoriato nariams už jų teiktą pagalbą rengiant šį dokumentą. Ši nuomonė tikrai būtų buvo geriau, jei nebūtų reikėję jos apskritai svarstyti. Tai yra pirmasis teisės aktas svarstomas po Brexit paskelbimo. Labai svarbu, kad komitetas labai aiškiai išdėstė, kad mes ketiname palaikyti savo ūkininkus tiek, kiek įmanoma ir labai svarbu patvirtinti kiek įmanoma stipresnę nuomonę, kuri yra skirta tarifinėms kvotoms. Praėjusią Strasbūro sesiją vyko klausimai šiuo klausimu. Šis dokumentas yra labai techninio pobūdžio, tačiau Jis yra susijęs ir su politiniais svarstymais, taigi dėkoju visiems už darbą ir noriu padrasinti narius aktyviai e, dalyvauti balsavime ir patvirtinti stiprią poziciją. Ačiū. Dėkoju Jums už pastabą, nes e, tas teisės aktas ypač svarbus. Ir dabar pradedame balsuoti 25 pakeitimas. Kas už 25? -ąjį? Pritarta? Pono pranešėjo pakeitimas šeštasis. Kas už šeštąjį pakeitimą? Prieš? Patikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 26 pakeitimas. Kas už? 26 pakeitimas už. Pritarta. Patikrinkime. Kelkit ranką. Pradedame balsuoti. Baigiame. Dvidešimt septintas pakeitimas. Dvidešimt septintasis, kas už dvidešimt septintą prieš, atmesta. 28, kas už, pritarta. 29, į toks pat, identiškas, balsuojame, balsuojam. 29, kas už, pritarta. Ir 30, pono Zuanos, kas už, pritarta. 8 pakeitimas, kas už, pritarta. Devintas, kas už, pritarta. Pirmasis kompromisas, pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Baigiame, pritarta. Dabar 13 pakeitimas. Kas už 13 pakeitimą? Pritarta. Dabar pereiname prie 14. Ne, dėl jo nereikia. Penkioliktasis, kas už penkioliktąją pakeitimą? Dėkui. Antras pakeitimas, kas už? Pritarta. Šešioliktas pakeitimas, kas už? Pritarta. Septynioliktas pakeitimas, kas už? Pritarta. Dabar trečias, kas už trečią pakeitimą, Kas už trečią pakeitimą? Kas prieš? Patikrinkime. Pradedame balsuoti dėl trečiojo pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta vienu balsu. Dabar trečiasis kompromisas. Ne, 19 pakeitimas, pirmininkas atsiprašo. 19 pakeitimas, kas už 19 pakeitimą? Kas prieš? Patikrinkime, pradedame balsuoti, 19 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Pritarta. Dabar pereikime prie antrojo kompromiso. Pradedame balsuoti dėl antrojo kompromiso. Pradedam balsuoti. Antrasis kompromisas. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dėl 20 pakeitimo nereikia balsuoti. Dabar eikim prie ketvirtojo pasiūlymo. Kas už ketvirtąjį? Prieš? Pradedam balsuoti dėl ketvirtojo pakeitimo. Um, amendment 20, uh, amendment 24 was... Amendment 24. 24 pakeitimas buvo atsiimtas, todėl mes balsuojame dėl 20. Correct. Taip, jūs teisus, grįžtam prie 20 pakeitimo. Balsuojam dėl 20 pakeitimo. Kas už? elektroniniu būdu. Patikrinkime. 20 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Atmesta. Vienu balsu daugiau. Dabar ketvirtasis pakeitimas. Kas už ketvirtąjį pakeitimą? Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Ketvirtas pakeitimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečiasis kompromisas. Pradedame balsuoti dėl trečiojo kompromiso. Baigiame. Pritarta. 23 pakeitimas, pana Dantan. Kas už 23? Ačiū, pritarta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ar ponas pranešėjas norėtų norėtų ką nors pasakyti. Ar turit pastabų? No, chairman. No, ale... Ne, neturiu. Tak, tak. Dėkujame visiems. Na gerai, dėkojame visiems pranešėjams, dėkojam šešėliniams pranešėjams, dėkoju visiems bendradarbiavusiems, visiems, kurie prisidėjo prie šito nuomonių rengimo. Pone Maginas, prašome iki e, mes e, ją pažįstame, mes tikrai norim, kad ji pasisakytų, prašome. Pirmininkė, būtent tą ir norėjau pasakyti. Norėjau atsiprašyti, kad negalėjau dalyvauti visame balsavime dėl dalyvavimo biuro posėdėje. Taip dažnai atsitinka. Pirmadienio vakarą vyksta tokie posėdžiai ir sudėtinga yra juos suderinti. Noriu padėkoti kolegai, kuris pavadavo mane balsavimo metu. Ačiū. E, pani prezident, mes to šviet... Na, ponė pirmininkė, mes visą tai puikiai suprantam. Taigi, ačiū už informaciją. Tuo labiau, kad ta informacija iš jūsų biuro e, pateko į sekretoriatą. Informaciją turim, bet mes visiškai suprantam, e, kad jūs turite įvairių darbų ir tai susijęs su vicepirmininko darbu. Na, aš suprantu, kad galėtume pritarti, kalbant apie septintą darbo tvarkės punktą, kad tiesiog yra mm, kalbama 2018 metų gegužės 30 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamento 018848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panakinimas tarybos reglamentas 83407 klaidų užteisimo patvirtinimo pagal darbo tvarkos taisyklių 221 mm, straipsnį. Na, pastabų nebuvo pateikta ir manau, kad jam yra pritarta. Taigi, Mm, dėkoju visiems ir dabar e, uždaras posėdis. E, Na,